Pradėkime šią popietinę sesiją, ponios ir ponai. Jau yra vakar dienos protokolas, jeigu neturite prieštaravimų, galime laikyti jį patvirtintą. Ir dabar siūlau perėti prie pirmojo mūsų darbo.